pat sveikinu šį teisės aktą, e, kuris įveda e, asmenų pranešančių apie teisės pažeidimus apsaugą visoje ES, nes dauguma asmenų tikrai negali, e, ne, ne, negali būti apsaugoti tam tikrose valstybėse narėse. Mes turime pagalvoti taip pat apie ES fondus, nes sukčiavimo atvejai yra realūs. E, mokestinis sukčiavimas yra taip pat realybė ir Čekijos Respublikoje mes turėjome daug tokių atvejų, todėl mes turime apsaugoti asmenis, kurie praneša apie tokius pažeidimus, pažeidimus mes turėtume e, suteikti priemonės tokiems asmenims, kad jie galėtų konfidencialiai pranešti apie pažeidimus. Tačiau vienas dalykas yra labai svarbus, mes turime e, apsaugoti ir kitą pusę. Tai yra e, tuos. E, kuriems yra, e, kurie yra skundžiami dėl teisės pažeidimų, nes tokia e, informavimo teise taip pat galima piknaudžiuoti ir e, mes turime užkirsti kelią įmanomiems piknaudžiavimams šioje srityje. Todėl mes turime pagalvoti taip pat ir apie tuos, kurie yra kaltinami ES teisės pažeidimais. Dėkoju. Dėkoju dabar Klins pranešimas. Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarp valstybinių mastų. Pone Polčiak, žodis jums. Ačiū dar kartą, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad kolektyvinės investavimo fondų investicinių vienetų ir akcijų platinimas tarp valstybinio mastu yra labai svarbus ES lygmeniu, kalbant apie teisėkurą. Gal tai ne pats tobuliausias sprendimas – nes ES sutartyse nurodoma, kas gali būti reglamentuojama ES lygmeniu ir tai yra pats pirmasis bandymas tai daryti tarp valstybinių lygmenių. Mes pritarėme tiems pakeitimams, su kurių pagalba galima nustatyti vienodas sąlygas, pašalinti kliūtis e, dėl akcijų Ir tokiu būdu būtų galima sukurti vienodesnį investicijų apsaugos lygmenį. Tačiau vis tiek yra problemų siekiant tai apsaugoti. O laisvo, laisvas judėjimo kapitalas, kapitalas laisvai juda. Taigi džiaugiuosi, kad per šią kadenciją mes įstengėme patvirtinti tokį teisės aktą. Ačiū. Kitas e, Wolf e, Klins pranešimas dėl kolektyvinio investavimo fondo investicinių vienetų ir akcijų platimo tarp valstybinio mesto. Ačiū. Kuo daug, vis daugiau žmonių yra susirūpinę savo investiciniai, savo pensijų fondais, investicijomis, akcijomis. Ir e, turi klausimų dėl jų ateities potencialo. Taigi, uh, puiku, kad kai žmonės imasi asmeninės asmenybės ir kai pasinaudoja investicinių įmonių teikiama pagalba. Bet kai susidurėme su tokiais iššūkiais, kurie atsiranda dėl laisvo kapitalo judėjimo, tai ypač e, fiziniai asmenys e, kurie patys e, pradeda investuoti, atsiduria tikrose džiunglėse. Todėl reikalingas skaidrumas, investicijų apsauga ir tai yra priemonė padedanti užtikrinti investicijų saugumą fiziniams asmenims. Padaryta daug, bet nepakankamai šioje srityje. Ačiū. Toliau Peter Simon pranešimas poner Messerschmidt norėtų kalbėti apie kapitalų reikalavimų reglamentą ar balsavimo motyvus. norėčiau paminėti bendrojo pabudžio problemą, kuri yra šioje srityje. Turime visi kartu parengti nuostatas dėl to, kaip turėtų veikti laisvoji ekonomika, kaip turėtų laisvai judėti kapitalas. Europos parlamentas, ypač Europos parlamentas, yra per daug paklusnus kitų institucijų nuomoniai, o kitos paprastai nepriimama tokių gairių, kurios prieštarauja Amerikos modeliui. Mes Danijoje stengiamės išsaugoti tuos dalykus, kurie puikiai veikia mūsų šalyje. Taigi turime užtikrinti, kad kitas parlamentas, kad kitoje parlamento kadencijoje būtų galima įvertinti tuos dalykus, kurie veikia ir kurie ne. Polčiak. Ačiū pirmininkė. Šiuo atveju balsavau už ir dabar paaiškinsiu, kodėl. Mes vis dar jaučiame 2007-2008 metų finansijos krizės padarinius. padarinius. Iškyla sunkumų dėl bankų sistemos stabilumo, atsiranda finansinės rizikos. Mums reikalingas e, švarus sistemos finansavimas. Pritariu toms priemonėms, kurias patvirtino parlamentas dėl to, kad inform, būtų galima gauti informaciją, kad būtų galima perduoti informaciją e, ir kalbu apie tuos asmenys, kurie aktyviai veikia finansų sektorija. Ir manau, kad šis teisės aktas duos teigiamų rezultatų. Puiku, kad bus galima matyti ir pareiškimus. Ponas Keliai, aš už kapitalo reikalavimų reglamentą, nes sprendžiamos problemos dėl finansų nestabilumo šios priemonės turėtų pagerinti investicinės sąlygas į prekes ir taip pat ES bankų situaciją. E, taip pat tai turės teigiamų poveikių mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, atsiras palankesnės finansavimo, skolinimo sąlygos mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes su kiekvienu banku bus elgiamasi proporcingai. Reikėtų paminėti jautrumą rizikai, stabilumo tvirtinimą ir užtikrinti tvirtą ES ekonomiką po krizės. E, reikalinga pusiausvyrą tarp rizikos mažinimo ir in investavimo skatinimo. Ačiū, puikiai padirbėta. Dėkoju. Toliau Fernandės pranešimas dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių. Ponas Marijas. Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai yra priemonė, kuri leidžia išvardinti E, eurozonos veikimo problemas. Visų pirma, bus galima institucionalizuoti e, euroobligacijas. Bet Graikijos valstybės obligacijos neteisėtai buvo išbrauktos iš QE. Taip pat ir Graikijos įmonių obligacijos obligacijos nebuvo įtrauktos į QE. Dėl to Graikijos ekonomika susidūrė su likvidumo problemomis ir trejetas praktiškai išardė tą ekonomiką, dėl to reikia daugiau nuostatų tokiams šalims, kurios patiria sunkumų, kaip Graikija. Todėl Graikijoje mes siūlome šią problemą spręsti kitaip ypač kai kalbama apie Graikijos buvimą Eurozonoje ir Europos Sąjungoje. Ačiū. Keli. E, dėl rinkos ir finansų e, institucijų, ponė Keliai. mokomas du. Pritariu šiems pakeitimams, kad būtų galima rasti tinkamas priemonės ir kad būtų galima dirbti bendradarbiavimus platformomis ir kad nacionalinės priežiūros institucijos galėtų keistis informaciją. E, siekiama užtikrinti konvergenciją draudimo sektoriuje. Aš esu už tokį požiūrį, kai susitelkiama į vartotojus e, Reikia, e, reikalinga, kad paslaugų teikėjai teiktų ataskaitas, kad būtų galima apsaugoti vartotojus. Taip pat reikia toliau tęsti ES integraciją finansų priežiūros rytyje, bet reikėtų išsaugoti Europos e, draudimo ir pensijų institucijų bei nacionalinių institucijų suverenitetą. E, puiku, ponė Karas ir puiku, ponė Beris. Ačiū, ponė Kelė. Jūs dar kartą kalbėsite e, dėl FEBER e, pranešimo dėl investicinių įmonių prudensinės priežiūros. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, ponas Feber taisyklės dėl nuostatos yra geros, dėl verslo modelio dar reikia spręsti tuos klausimus. Ypač dėl to, kad nesėkmė kelia sisteminę riziką ekonomikai, nes investicinės įmonės susijusios ir su bankų rizika ir dažnai yra nebaudžiamos jos gali kelti riziką ekonomikai, nes turi tai, laikytis tų pačių taisyklių, kurios taikomos bankams. E, maži taisyklės nedidelėms investicinėms firmoms užtikrina skaidrumą ir suvienodina sąlygas. Turėtume atsiminti, kad investiciniai fondai skatina investicijas, todėl reikalingos taisyklės E, siekiant sustiprinti verslo modelį. Ačiū. Dėkoju. Kalvė Šambon pranešimas dėl skaidrių ir nuspėjimų darbo sąlygų Europos Sąjungoje. Pone Šoidrova. Ačiū. Kolegos, aš džiaugiuosi, kad ši direktyva patvirtinta buvo didelė balsų dauguma skaidrios nuspėjamos darbo sąlygos yra labai svarbios ir darbuotojams ir darbdaviams, tam, kad būtų užtikrinamas aiškumas, kokia informacija turi būti pateikiama, per kokį laikotarpį, jeigu tu įdarbini asmenis. Ir naujiems darbuotojams ir dabar dirbantiems asmenims tai yra labai svarbus teisės aktas. Uh, Susitarimas trilogo posėdėje yra gan gerai subalansuotas ir subalansuotas ir parankus ir darbuotojams ir darbdaviams. Dėl to aš ir balsavau už šį pasiūlymą. Žmonės bus greičiau informuojami, kaip darbuotojai, apie savo teisės ir taip pat bus galima gauti stabilesnį darbą. Galtinėse formuluotėse yra atsižvelgiama ir, ir, ir į nacionalinius įstatymus. Uh, ypač jeigu yra tam tik, tikrų nacionalinių ypatumų darbo rinkose ir nebus sukuriama papildoma našta e, darbo rinkoje. Tas irgi yra labai svarbu. Ačiū, ponas Zdrojevskis. Dėkoju. Aš labai dažnai pabrėždavau tai, kad labai lietai parlamentas ir komisija priima teisės aktus dėl savo biurokratinės sistemos, tačiau čia buvo irgi vilkinama viskas labai ilgai. Tai yra 91 metų direktyva ir laukiame perdėm ilgai, kad sureaguotumėme į besikeičiančią darbo rinką. Ir norėčiau padėkoti dviems politinėms frakcijoms už atliktą darbą ir žmonėms, kurie nėra politikai, būtent pirmiausia vertėjams. Aš tikrai labai gerbiu jų darbą. Ir dar viena grupė žmonių, kuriems norėčiau padėkoti, tai yra fotografams Jie dirba kas visuomet, jie yra labai svarbus, bet dažnai yra ignoruojami. Aš norėčiau padėkoti e, šiai tarnybai ir fotografams už jų atliekamą darbą. Pirmininkas, dėkoju. Pone Majer. Ačiū, pone pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdama pritarti šiam pranešimui. Leiboristai Europos parlamentarai kartu su socialdemokratais kolegomis kovojo labai daug, kad būtų numatytos naujos taisyklės, gerinančios sąlygas, užtikrinančios daugiau teisų milijonams darbuotojams, kurio dirba labai nesaugomis sąlygomis, dirba netikroje ekonomikoje. Ir aš esu labai pavargusi klausydamasi žmonių, kurie dirba daug, bet nežino, ar kasdien sugebės apmokėti sąskaitas. Bet tas ta kova jau prasidėjo ir darbuotojai dabar bus informuojami kur kas iš, labiau iš anksto apie pamainas ir panašiai. Europa keičiasi, nes mes balsuojame už tai, kad Europa būtų geresnė, kad būtų užtikrinamos sąžiningos sąlygos daugeliui, o ne tik išrinktiesiems. Dėkoju, ponas Marijas. Sąžiningos darbo sąlygos Europos Sąjungoje tam yra reikalinga pirmiausia gyvendinti ES teisės aktus. Mes visi žinome 91, 99 metų direktyvą, pagal kurią sukuriamos sąlygos leidžiančios apsaugoti tuos, kurie dirba neformalų darbą, tuos, kurie turi riboto, ribotos darbo sutartis. Ir ši 99 metų direktyva joje teigiama, kad tokios riboto ribotos darbo, riboto laiko darbo sutartys. leistų pasirūpinti, kad tos sutartys taptų neterminuotomis. Ir čia kalba eina apie tūkstančius Graikijos dar, darbuotojų, mokytojų, kurios, kurie tapo įkaitais. Ir norėčiau pasakyti, kad tikrai mokytojai Graikijoje tapo įkaitais. Graikijos valstybė turi pritaikyti 99 metų direktyvą ir užtikrinti nuolatinės darbo sutartis visiems mokytojams. Nuolatinio darbo sutartis. Ačiū. Ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš sveikinu šią direktyvą, pagal kurią numatytos minimalios teisės, kurios taikomos visiems darbuotojams ES ir aš džiaugiuosi, kad yra pateikiami detalūs kriterijai, kalbant apie santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Aukšti darbo standartai yra vienas svarbiausių ES pasiekimų, tačiau tam tikrais atvejais tai gali tapti ir diskriminacijos faktoriumi, skirstant darbuotojus į pirmos ir antros klasės e, kategorijas. Tai yra nepriimtina. Mūsų piliečiai turi gauti aiškesnės darbo sutartis ir turime užkisti kelią gėdingai praktikai, kai yra taikomi neriboti bandomieji laikotarpiai. Ir parlamentas žengė labai svarbų žingsnį, kalbant apie pameistrystės ir um, stažuotės. E, dėkoju. Gracias. Ačiū. Ponas Hauas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas pritarti šiam pranešimui. Tai yra pirmas svarbus žingsnis pripažįstant problemą, problemą dėl nulinių valandų kontrakto. Ir taip pat žingsnis siekiant užtikrinti, kad tokios įdarbinimo praktikos būtų sukontroliuojamos. Nėra neracionalu prašyti, kad vienodai būtų traktuojami dirbantys žmonės, nepriklausomai nuo sutarties, kurią jie pasirašo. Mes žinome, kad lanksti ekonomika išliks realybę ir dėl to labai svarbu įvardinti tuos menų teisės ir tai vardinti kaip visą europinę problemą, nes šiuo šiuo momentu tas ir yra padaryta. Ir mes prašome ne per daug, kai reikalaujame prognozuojamų užim darbo valandų, aiškesnių darbo sąlygų. Ir nėra neracionalu pritaikyti tam aišku biudžetą. Ir nėra neracionalu užtikrinti lankstų darbą ir taip pat nėra neracionalu reikalauti žmonėms, kad būtų mokama už jų e, stažuotės. Tokia praktika turi būti baigiama. Dėkoju, panas Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Demografiniai pokyčiai pastaraisiais metais verčia diversifikuoti darbo rinką ir dėl to atsirado įvairių darbo sutarčių, darbo tipų, atsirado naujų lankstesnių darbo santykių. Ir dabar kas, ket, kas ketvirta darbo sutartis yra netipinė. Ir direktyva dėl skaidrumo, skaidrių darbo sąlygų užtikrins, kad visi būtų informuojami apie savo teisės ir prievolės iš pat pradžių, kai tik tai pradeda dirbti. Darbdaviai turi susitarti su savo darbuotojais dėl pamaininio darbo ir panašiai. Darbas negali būti, darbuotojai negali būti atleidžiami, jeigu jie atsisako e, dirbti ir jie turi būti informuojami iš anksto. Taip pat e, yra reglamentuojamas ir nulinių valandų darbas. Ir mes sustipriname šiu, tokiu būdu socialinį ramstį ir siekiame padėti labiau, labiausiai pažeidžiamiems e, darbuotojams. Dėkoju. Dabar kitas pranešimas, Lenės pranešimas dėl Europos darbo institucijos. Pane Šodrovai, pirmoji. Dėkoju, damė, panove, esame. Dėkoju. Ponios ir ponai, aš vis tik balsavau už šį pranešimą, pagal kurį turėtų būtų, būti steigiama Europos darbo institucija. Aš šiaip esu prieš naujų agentūrų steigimą, bet vis tiek palaikiau šį pasiūlymą, nes iš tiesų yra labai svarbu, kad uh, mes kontroliuotume, kaip įgyvendinama ES teisė, ypač kai kalbame apie komandiruotus darbuotojus, kai kalbame apie e, tai, kaip įgyvendinami teisės aktai darbo ir užimtumo srityje. Todėl man taip pat atrodo, kad labai svarbu, kad šita agentūra, šita institucija e, veiktų ir būtų labai svarbu, kad šitos institucijos kompetencijos nepersidengtų su kitų agentūrų kompetencijomis ir todėl labai svarbu, kad būtų teisingai gyvendinama teisė ir kad Europos parlamentas tai stebėtų. Taip pat aš norėčiau, kad šios agentūros būstinė būtų kokia nors nauja valstybė narė, pavyzdžiui, Slovakija. Dėkoju, ponas Palmer valdant konservatorių vyriausybei daug dalykų neveikia ir aš matau tai kasdieną, aš matau, kad yra nulinių valandų e, darbo sutartis, e, kad yra nedarbas, e, kuris auga ir mes ir, ir valdantieji ne, pasis, nepasako nieko naudingo, kaip kovoti su šiomis problemomis. Aš manau, kad reikia kovoti su e, neskaidriu darbu, su nuliniu valandų darbo sutartimis. E, e, greitai valstybė valstybėse narėse vyks Europos parlamento rinkimai ir žmonės rinks e, savo e, atstovus Europos parlamente ir manau, kad e, būtent mes čia Europos parlamente turime kovoti su nesažiningumu, neteisingumu ir aš tikiuosi, kad visose mūsų rinkiminėse apylinkėse žmonės prisimins, kas dirbo, rimtai dirbo šiame Europos parlamente juos atstovaudami. Dėkoju toliau ponas Drojevski. Kalbant apie Europos darbo instituciją, mes e, čia turime taip pat kalbėti ir apie judumą. Ir e, ši judumo problema šioje kadencijoje e, labai paštrėjo ir matome, kad daug problemų nebuvo išspręsta laiku. Naudodamasis progą, aš norėčiau padėkoti savo politiniai frakcijai EPP už pastaruosius penkis bendradarbiavimo metus. Ne visuomet tas bendradarbiavimas buvo lengvas, bet man jis suteikė daug džiaugsmo. Taip pat norėčiau padėkoti už visiems už gerą bendradarbiavimą ir norėčiau padėkoti visiems savo darbuotojams Vroclave, nes jie tikrai labai daug dirbo Jie labai man padėjo. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Marijas. Europos, darb... Europos Sąjunga E, susiduria su tam tikromis problemomis ir nežinau, ar verta būtų steigti naują Europos darbo instituciją. Man atrodo, geriau reiktų pažiūrėti, kaip laikomasi egzistuojančių teisės aktų ir e, taikyti sankcijas toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko, neįgyvendina ES teisės. E, pavyzdžiui, e, nesilaiko 70-osios direktyvos 99 metų, yra valstybių narių, kurios nesilai, nesilaiko šitos direktyvos, neįgyvendina jos. Aš apie tai kalbėjau savo ankstesnėme pasisakyme ir manau, kad e, šita direktyva turėtų būti taikoma taip pat ir. Um, Ir Graikijoje dauguma e, ketvirtadalis visų e, mo, mokytojų e, turi tik pa, pavaduojančio darbuotojo statusą, jiems yra daromas spaudimas ir jie nu, turi kasmet, prasidant kiekvieniem mokslo metams, prašyti, kad būtų pratesta jų sutartis. Dėkoju toliau ponas Mamikins. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos Europos darbo institucija yra priemonė, kuri padės mums pabaigti socialinį ramstį. Ji užtikrins e, darbuotojų judumo, judumą, e, tačiau negalima e, toleruoti tuo, kad šita Europos darbo institucija bus paversta tik tai informacinių punktų ir ji negalės padėti mūsų piliečiams išspręsti problemų susijusių su jų darbo santykiais. Aš manau, kad Europos darbo institucija turėtų būti institucija, kuri galėtų taikyti priemonės, kurios užtikrintų, kad socialinė sanglauda vyktų. Ir aš kalbu. E, rytų ir centrinės Europos e, valstybių vardu, kur dar yra nepakankamai e, apsaugotos socialinės teisės. Manau, kad reikia padaryti viską, kad būtų užtikrintos darbo stand, e, aukšti darbo standartai ir kad būtų įgyvendintas socialinis ramstis taip pat ir šitose valstybėse ir kad kuo mažiau žmonių prarastų darbą. Dėkoju, ponas Zahradil. Dėkoju, ponė pirmininkė socialinė politika yra e, svarbi politikos sritis. E, taip pat turime nepamiršti ir socialinio draudimo sistemų. Aš nepalaikiau šito pranešimo ne dėl to, kad aš e, būčiau prieš naujas agentūras, naujas institucijas. Aš nepalaikiau šito pranešimo dėl to, kad aš bijau, kad tokia agentūra bandys kištis į valstybių narių darbo teisę ir dary, bandys įtakoti jų socialinės sistemas. Ir man atrodo, kad tai peržengia ES teisės rėmus, nes tai tikrai ne ES kompetencija, o valstybių narių kompetencija. E, mes turime 28, o ateityje 27 e, skirtingas ekonomikas, e, turtingas valstybės ir skurdžias valstybės ir tikrai neįmanoma jų visų įsprausti vienus rėmus, todėl aš nepalaikiau šito pranešimo. Dėkoju. E, baigiame e, diskusijas ir nutraukėme mūsų posėdį iki 15 valandos. Ačiū.